Okay, friends, now I think we continue with the next agenda. I... Kolegos, tęsime. Perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra BLS reglamento įgyvendinimas. Pono Panseri, mūsų pirmininko nėra šiandien posėdė, tad manęs paprašė pristatyti e, jo nuomonę. Paskaitysiu jums tekstą, o Paskui jau kiek suprantu, kad šešėliniai pranešėjai dabar yra užstrigę inta komiteto posėdėje. Tokios mano žinios kol kas. Taigi, BLS reglamentas ir jo įgyvendinimas yra vienas iš esminių dalykų mums, kad liktume ir toliau įsitraukę žmogaus teisų įtraukimą į ES prekybos politiką. Mūsų komitetas rengia uh, E, vidurio peržiūros dokumentą, kurio turinys bus svarbus rengiant bendrą požiūrį. E, čia kalbama apie BLS reglamentą, apie prekybos įtaką šalims. E, BLS dabar yra taikomas 18 šalių, BLS plus 8 šalis ir Taip pat e, tos nuostatos taikomos 27 e, konvencijoms, e, ten yra kalbama apie tokius dalykus kaip viskas išskyrus ginklai ir įvairios kitos prekybos iniciatyvos. Tad natūralu, kad mūsų komiteto pranešimas turės įtaką BLS, bet galime ir bendro pobūdžio nuostatas įtraukti, kurios būtų svarbios tam reglamentui. Turime nepamiršti dėl BLS reglamento antros pusės įgyvendinimo, su susijusių nuostatų, nes jos bus svarbios būsimam laikotarpiu. Nuomonė, kurią parengė ponas Pansėri, apima kai kuriuos esminius dalykus susijusius su žmogaus teisų aspektų integravimu priekybos politiką. Taigi, džiaugiamės tuo, kad Europos komisija pripažįsta rengdama vidurio peržiūros laikotarpį, kad tai yra būtina ir kad pati komisija nori ieškoti praktinių kelių, kaip pagerinti BLS plus stebėsenų skaidrumą, kaip labiau į tai įtraukti pilietinę visuomenę, kad būtų pasiekti ties tikslai. Mūsų komitetas savo nuomonėje siūlo numatyti patariamasias grupės, įtraukti uh, pilietinę visuomenę, e, kad būtų taip pat e, įtraukti profesinių sąjungų atstovai ir kad veiktų jungtinės priežiūros komisijos. Tokia yra mintis, buvo aptarta su komisare Malmstrom šita, e, šita nuostata, tačiau kol kas dėrybos vyksta su atskiromis šalimis ir šiek tiek vėluoja. Aš dėl Vietnamo norėjau iškelti klausimą Europos komisiją. Tai tiksliau, ankstesnis komisaras šiek tiek atsiliko su žmogaus teisų įtraukimu į šią politiką. Ponas Panseri mano, kad BLS plus paskatos gali būti pasiektos tik pagerinus stebėseną ir teikiant paramos priemonės. Visa tai yra labai svarbu, Europos komisija bando tai ir daryti, tačiau visada yra galimybių situaciją pagerinti. Jo lab, kad tokios e, šalis, su kuo tai yra susijusios, stokoja institucijų ir teisminių struktūrų tam įgyvendinimui stebėti. Taip pat siūloma įdėkti nepriklausomą skundų teikimo mechanizmą, e, kuris e, stebėtų, kaip įgyvendinami BLS plus įsipareigojimai ir būtų atsižvelgiama visą informaciją, skaitant ir tą, kuri gaunama iš vietos suinteresuotų subjektų. Taip pat GSP formatą siūloma pasitelkti. E, tai galėtų būti signalas tiems, kas atsakingi už grėsmių žmogaus teisėms sprendimą. E, visos tos temos yra glaudžiai susijusios su teisėjais įsipareigojimais ir uh, pilietinių ir politinių teisių tarptautinėmis konvencijomis e, ir TDO konvencijomis visus dalykus tinkamai reikia stebėti. Reikia visus tos klausimus susijęti su tarptautiniais įsipareigojimais ir BLS uh, e, valstybėmis. Tai būtų viena iš tokių svarbesnių uh, rekomendacijų, kurią galime teikti INTA komitetui. Uh, Lygiai taip pat svarbu BLS plus susijęti su mūsų ES delegacija ir jos nuomonė išorės veiksmų tarnyboje. BLS įsipareigojimai turėtų būti įtraukti į e, nacionalinių žmogaus teisių įgyvendinimo dokumentus. Tai padėtų įtraukti žmogaus teisių aspektą į formuojamą prekybos politiką. E, Problemų kelia darbo e, sąlygos, standartai. Tai yra irgi vienas iš iššūkių, kuriuos reikia spręsti, numatant ilgalaikės gairias, e, kur būtų e, išvardinti tokie keliantys susirūpinimo atvejai, konkrečiai santykiuose su Pakistanu, pavyzdžiui. Mes savo siūlymus esame pateikę ir pernai. Norėčiau pateikti ir intą pranešimo esminę rekomendaciją kurią galima jau nuo praeitų tai ketvirtadienio perskaityti. Jis skamba taip. Būtina turėti tikslingiau suformuluotą priežiūrą, priežiūrą, kad būtų galima atsimti tas lengvatas, nebetaikyti jų tam tikroms sritims. Galbūt reikėtų numatyti eksporto sertifikatus panaikinti tam tikriems ekonominiams subjektams, jeigu kyla problemų. Taip pat siūloma sudaryti juodąjį eksporto sąrašą Taigi tos priemonės galėtų būti taikomos tiksliniais kai kuriais atvejais ir tai galėtų būti susiję su atskirų šalių ar partnerių veiksmais įgyvendinant žmogaus teisės. Mes norėtume, kad tai būtų meduolio ir lasdos, bet labiau meduolio principas negu lasdos, kad žmogaus teisės būtų gyvendinamos geriau e, kai kyla grėsmės, retai šiuo modeliu, taip sakant, naudojamasi. Bet iškilus problemus reikėtų užmėgsti dialogą su probleminė šalimi. Tačiau kartais to nepakanka, kad žmogaus teisų problemos būtų išspręstos. E, norėčiau platesnės diskusijos šią temą ir norėčiau išgirsti, ką šiuo klausimus gali pasakyti Europos komisija. Taigi, tiek norėjo pasakyti ponas e, Panzeri, šiuo klausimu dėl rengiamos nuomonės. E, turiu taip pat ir nuomonės e, iš šešėlinių pranešėjų, podėlį ir kito kolegos, kurie balsuoja dabar intą komitete. Ji norėtų padėkoti ponui Panseri pranešėjai už atliktą darbą. Mes ypač vertiname tai, kad tekstas nepernelyg ilgas – bet pakankamai išsamus. Tačiau yra keletas dalykų, sako ponė Kristotroval, kuriuos reikėtų paminėti. Pirmiausia, jei kila klausimų, ar ta nauja priežiūros struktūra ar komisija turės kokią nors pridėtinę vertę, juolab, kad komisija ką tik pateikė savo tarpinę peržiūrą dėl BLS reglamento įgyvendinimo. E, tie papildomi mechanizmai galbūt e, turėtų būti numatomi kitaip, nebūtinai traukiant pilietinę visuomenę iš šios struktūras. Kitos paramos priemonės žmogaus teisų standartams ir įgyvendinimui yra BLS. Plus. E, tos kitos priemonės neturėtų reikšti vien tik sankcijas. Taip pat reikėtų detaliau išaiškinti, kokios e, priemonės būtų pakankamos E, ginant tarptautinius žmogaus teisų principus pagal viskas išskyrus ginklus schemą. Ir kiek suprantu, pono Panseri padėjėjai žymisi visas tas pastabas. Ir kai apsvarstant nuomonę, ko gero, tie visi argumentai atsispindės. Ir matau besižyminti pono Panserį kaip tik kolega, o dabar žodis Europos komisijos atstovams, ar yra kas nors iš Europos komisijos, arba išorės veiksmų tarnybos, ar norėtų kas nors sureaguoti. Okay. Has... Uh, Kiek suprantu, kad komisija jau pateikė intą savo nuomonę. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? No? Regis taip nėra. Then, uh, Dėkoju. Tokiu atveju pakeitimams teikti terminas yra gruodžio 6 diena, 12 valanda, jeigu viskas bus gerai. Sausį bus šešėlinių pranešėjų susitikimas, o balsuojama afete e, sausio 22 dieną. Kiti klausimai dabar. Niekas nieko nenori pasakyti, tokiu būdu baigiame posėdį ir pabrėžiau, kad 23 ir 24 sausio susitiksime kitam posėdžiui. Ačiū.